E, proszę Państwa, rozpoczynamy. Ponios ir ponai, prašyčiau dabar pradėti balsavimą. Pirmiausia, balsuojame dėl ponios Sidonijos Elžbietos Jedžievskos pranešimo biudžeto numeris 4211 projekto taisimas 2012 metams. Balsuojame vardiniu būdu. Pranešėja norėtų pasisakyti. Wysoka Izbo, pozwalam sobie zabrać głos, ponieważ nie mieliśmy debaty na temat e, tego budżetu korygującego. Aš norėčiau pasisakyti, nes nevyko diskusijos šią temą, o klausimas labai svarbus. Kalbame apie Europos e, veiklą susijusią su emigrantais. Kolegos, aš norėčiau paraginti jūs paremti šį dokumentą balsais, nes tas klausimas labai svarbus. Labai ačiū. Norėčiau pradėti vardinį balsavimą. Galite balsuoti. Ar jau visi balsavo? Baigiame balsuoti. Dziękuję pani Jędrzej. Dėkoju, ponė Jindžijevska. Dokumentas priimtas. Kitas e, ponios Materos pranešimas dėl Europos prisaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo. E, balsuojame vardiniu būdu. Ar jų visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Toliau ponios Materos pranešimas dėl Europos prisaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo Vokietijos paraiškos Ansbergo ir Düsseldorfo automobilių pramonė. Vardinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. priimta. Trečias ponios Maderos pranešimas dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo e, roda iš Portugalijos. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Labai ačiū poniai materai už visus tris pranešimus. Toliau e, pono Moreiros susi, e, dokumentas e, dėl Europos Sąjungos ir Argentinos susitarimo, kas už prieš susilaikė. Kitas pono Moreiros pranešimas susitarimas e, dėl e, nuomonių pasikeitimą tarp Europos Sąjungos ir Australijos, kas už kaž prieš e, priimta. Ir trečiasis pono Moreiros sustarimas, Europos Sąjungos ir Nuosios Zelandijos sustarimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Ačiū ponė Moreira už visus tris pranešimus. Ponios ir ponai, dabar pereiname prie ponios Karin Wortman Kol pranešimo dėl biudžeto būklės priežiūros ir ekonominės politikos priežiūros stiprinimo ir koordinavimo. E, 13 pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Ar jau visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priimta. Toliau balsuosime dėl Europos komisijos pasiūlymo pakeitimu. Varnis balsavimas. Ar jau visi balsavo? Baigiame. Priimta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto. Balsuojame. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Priimta. Labai ačiū, sveikinu. Dziękuję i gratuluję pani sprawozdawczyni. Labai ačiū ir sveikinu pranešėją Wortman Kohl. Toliau ponios Gular pranešimas. Kolejne sprawozdanie. Pani Goulard. Toliau ponios Silvi Goulard pranešimas dėl biudžeto priežiūros eurozonoje. Europos komisija nori apie tai pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė gerbiami parlamento nariai, galiu patvirtinti, kad Europos komisijos pareiškimas yra tiksliai atspindėtas 11 pakeitime. Tačiau, kadangi šis pareiškimas yra labai svarbus, norėčiau jį jums perskaityti, kad būčiau tikras, kad gerai supratote. Taigi, iki 2011 metų pabaigos Europos komisija ketina pateikti pranešimą Europos, Europos parlamentui ir tarybai dėl e, bendros e, Europos e, obligacijų išdavimo sistemos pagal reglamento dėl biudžeto priežiūros įgyvenimo eurozono 85 straipsnio. Šie Europos vertybiniai poperiai leis sustiprinti fiskalinę discipliną ir sustiprins eurozonos stabilumą per rinkas. Taip pat tokiu būdu padidės e, mokumo mastas ir valstybės narės, e, nustačiusios griežtesnius standartus, nenukentės dėl aukštesnių palūkanų normų. Šis pranešimas bus pateiktas kartu su papildančiais teisėkuros pasiūlymais. Prisimindama savo pirmąjį pranešimą parlamentui ir tarybai, kaip numatyta 88 reglamento straipsnėje, Europos komisija ketina e, sukurti e, Europos finansų mechanizmo pasiekėję tolesnį mechanizmą laikotarpiui, apie kurį kalbama šiame pranešime. Ši peržiūra leis įvertinti šio mechanizmo indėlį prie eurozonos finansų stabilumo išlaikymo bendrai taip pat prie biudžeto drausmės išlaikymo tarp valstybių narių ir pagerins ekonomikos valdysenos ir koordinavimo e, kokybę ES lygmenių. Taip pat galėsime įvertinti institucinio mechanizmo efektyvumą, e, galvodami apie anksčiau mano minėtąjį mechanizmą ir galėsime pagalvoti, kaip galima pagerinti skirtingų institucinių susitarimų efektyvumą ir produktyvumą. Ačiū, gerbiamas komisijos nariai Oliren. Dabar norėtume balsuoti. Dešimtas pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Čia visi głosovali? Zamykam głosowanie. Ar jau visi balsavo? Baigėme balsuoti. Priėmėme dokumentą. Komisijos pakeistas pasiūlymas, vardinis balsavimas, balsuojame. Ir visi balsavo, baigiame balsavimą. Priimta. Toliau balsuojame dėl viso rezoliucijos projekto. Vienuoliktasis pakeitimas, kas už. Balsuokite dabar, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Teisėkuros pasiūlymas su pakeitimais. Balsuojame. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Ačiū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 dokumentų balsuosime dėl vykdymo užtikrinimo priemonių skirtų perviršiniam makronominiam disbalansui naikinti euro zonoje. Tai yra Karlo Haglando pranešimas. Ketvirtasis pakeitimas. Balsuojame vardiniu būdu. Pradedame balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Priimta. Ir dabar balsuojame dėl Europos komisijos pakeisto pasiūlymo. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Priimta. Dabar balsuojame dėl teisėkūros pasiūlymų. Vardinis balsavimas. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėkoju ir sveikinu poną Haglundą. Dabar balsuosime dėl kito pranešimo Elizos Ferreiros pranešimo makroekonominio disbalanso prevencija ir naikinimas. Komisija prašė žodžio pareiškimui. Prašom, komisaras Oliren. You, Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Noriu padaryti šį pareiškimą komisijos vardu. Komisija džiaugiasi reglamento dėl e, vykdymo užtikrinimo priemonės skirtos priešiniam ekonominiam disbalansui naikinti. Taip, e, jis pripažinsta, kad e, politinių iššūkių kritinė svarba gali smarkiai skirtis priklausomai nuo valstybės narės, atitinkamos valstybės narės. Ir atsižvelgiant į pažeidžiamą situaciją ar korekcijos dydį, politikos e, veiksmų gali tekti skubiai imtis valstybės narėse, kuriuose yra e, dideliai, dideliai veikomosios sąskaitos deficitai ar konkurencingumo praradimas. Taip pat pripažįstame, kad valstybės narėse, kurios yra sukaupusios didelius e, einamosios sąskaitos perviršius, politikos priemonės turėtų taikyti priemonės, kad būtų sustiprinta vidaus parama ir augimo potencialas. Įgyvendinant reglamentą, komisija yra atsidavusi tam, kad gerbtų šį požiūrį ir užtikrintų, užtikrins, kad makroekonominis stebėjimas apimtų šalis, kurios turi einamosios sąskaitos tiek deficitą, tiek perviršį, e, atitinkamai diferencijuodama, taikint e, politikos priemonės ir korekcinius veiksmus, kurių gali prireikti. Ačiū. Komisažau. Ačiū, ponė komisarė. Dabar turėtume balsuoti. Trečias pakeitimas balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjame? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar turime balsuoti dėl Europos komisijos pakeisto dokumento, vėlgi vardinis balsavimas, prašom balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuosime dėl teisėje, kuros siūlypo ketvirtasis pakeitimas. Prašom, kas už pakelti rankas. Prieš. Kas susilaikė? Patvirtinta. Ir tabal. dabar balsuojame dėl viso <clears throat> pakeisto teisėkūros siūlymo. Pradedame vardinį balsavimą. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dėkoju ir sveikinu kolegę Elizę Ferreirą. Dabar pereiname prie kolegos Fejo pranešimo per višinio deficito procedūros įgyvendinimas. Septintasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Bal, vardiniu būdu. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar balsuojame dėl pakeisto komisijos siūlymo. Ar visi spėjome balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Dabar balsuosime vardinių būdų dėl rezoliucijos teksto. Pradedame. Ar spėjome? Ačiū. Balsavimas baigtas. Dėkoju patvirtinta. Sveikinu kolega Fejo. Dabar balsuosime dėl Vicky Ford pranešimo reikalavimai valstybių narių biudžeto sistemoms. Europos komisijos atstovas, komisaras norėtų padaryti pareiškimą, prašau. Uh, Kaip komisija uh, patvirtino šį pareiškimą, jį primena savo atsidavimą, užtikrinant tai, kad valstybės narės sukurtų koreliacinės lenteles siejant e, perkelimo priemonės patvirtinatas pagal Europos e, direktyvas ir praneštų apie tai komisijai pagal ES teisės aktų perkelimo sistemą e, siekiant užtikrinti geresnę teisę, kurą ir teisinį skaidrumą. Ir kad būtų galima padėti tikrinti, kaip laikomas ES taisyklių. E, komisija pripažįsta, kad trūksta paramos e, dėl e, tarybos direktyvos biudžeto sistemos valstybių narių, kas yra skirtas, kad būtų sukurtos įsteigtos privaloma tvarka koreliacinės lentelės. Kompromiso dvasia komisija, siekdama užtikrinti, kad būtų patvirtintas šis pasiūlymas, gali pritarti tai, kad privaloma nuostata dėl koreliacinių lentelių būtų pakeita, pakeista nuostatomis raginančiomis valstybės narės laikyti šios praktikos. Tačiau pozicija, kurios laikosi komisija dėl šio dokumento, nebus laikoma precedentu. Komisija ir toliau sieks su Europos parlamentu ir taryba ieškoti tinkamo sprendimo šiai horizontaliai instituciniai problemai. Ačiū. Pane komisaržiau, głosuje. Dėkoju, ponė komisarė. Dabar turėtume balsuoti. Nuo trečio iki penkto pakeitimų. Kas už? Prašyčiau pakelt rankas. Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. O dabar balsuojame dėl viso pakeistų teisėkūros siūlymo. Prašom balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Ačiū. Taip pat noriu pasveikinti kolegę Vicky Ford. Gerbiami kolegos, mes baigėme balsavimą dėl šešių teisėkuros teisės aktų paketo, SIXPEC vadinamojo. Ir noriu padėkoti visiems, kurie teikia nuomonės šiems pranešimams. Buvo atliktas tikrai didžiulis darbas, atleiskite visiems nuoširdžiai padėkoti, mūsų darbo rezultatas yra puikus, dėl to noriu padėkoti visam parlamentui. Dabar pagal darbo tvarkę turėtume keliauti toliau. Balsuosime dėl pasiūlymo dėl rezoliucijos seksualinio orientacija ir lytinė tapatybė jungtinių tautų žmogaus teisų taryboje. Pirmoji dalis. Kas pritartumėte? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. Dvyliktasis pakeitimas kas už? Kas prieš? Manau, kad turime balsuoti elektroniniu būdu pasitikrindami. Jeigu visi spėjome balsuoti, balsavimą baigėme. Atmesta. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtinta. 18 pakeitimas kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. 19 pakeitimas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Aštuntoji dalis. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Devintoji dalis. Dvi dalis. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Kas už? Prieš susilaikė. Patvirtinta. Antroji dalis už prieš susilaikė patvirtinta. Dvidešimtasis pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Balsuokime elektroniniu būdu. Dvidešimtasis pakeitimas. Pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigime balsuoti. Atmesta. Turime tris identiškus pakeitimus, 2, 7 ir 14, kas už? Prieš. Pasitikrinkim elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Ar visi spėjo balsuoti? Baigiame. Patvirtinta. Norėčiau paraginti kolegos aktyviau kelti rankas, nes aš kitaip negaliu matyti, kaip jūs norite balsuoti, sako pirmininkas. 22 pakeitimas kas už? Prieš susilaikė atmestą. Toliau 3, 9 ir 16 pakeitimai yra identiški, kas jiems pritartų. Prieš tikrinamės elektroniniu būdu. Dėl 3, 9 ir 16 pakeitimų pradedam balsuoti. Ar visi spėjome, baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dabar ketvirtas, aštuntas ir penkioliktas pakeitimai, jie taip pat identiški, kas už. Parašyčiau pakelt rankas. Kas prieš? Pasitikrinkim dar kartą elektroniniu būdu. Ar visi spėjome? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Vienuoliktasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 21 pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Gerai, pasitikrinkime dar ir elektroninių būdų, sako pirmininkas. Pradedame balsuoti. Dėl 21 pakeitimo. Ar visi spėjome? Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Dvyliktoji dalis, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Penktasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Turime tris identiškus pakeitimus, 6, 10 ir 17, kas už, kas prieš. Susilaikė, patvirtinta. 13. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. B konstatuojamoji dalis preambulėje. Dar kartą dėl 13 norite pasitikrinti? Gerai, balsuojame elektroniniu būdu tikrindamiesi. Ar visi spėjome? Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar B konstatuojamoji dalis. Kas už? prieš susilaikė patvirtinta. Na ir galiausiai 13 pakeitimas, kas už, kas prieš. Pasitikrinkim elektroniniu būdu, pradedam balsuoti. Ar visi spėjome? Baigiame balsavimą. Atmesta. Didelė balsų persvara. O dabar balsuosime dėl bendro dokumento pasiūlymo, balsuojame vardiniu būdu. Ar visi spėjome balsuoti? Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Sveikiname.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 Pasamos a las explicaciones de voto sobre el informe. Periname prie balsavimo paaiškinimų. Gortman Kol pranešimas. Biudžeto priežiūra. Pane Manesku, vieną minutę. Pone pirmininkė, balsavau už